ir frakcijais nepriklausančių narių skirimas. Sąrašas yra pridėtas prie protokolo, jeigu niekas neprieštaraus, tuomet tas skirimas bus laikomas patvirtinti toliau. Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, tai yra klųjų galimybė skaityti knygas. Ir Pirmiausia, žodis poniai Maconi. Penkias mintis, prašau. Dėkoju. Gerbiami kolegos. Į šį klausimą yra atsakoma žodžiu ir Europos parlamentas prašė imtis veiksmų tam, kad būtų pasirašyta tarptautinė sutartis, kuris yra padėti žmonėms su regėjimo negale, tam, kad šie žmonės galėtų skaityti knygas, pavyzdžiui, audio formatu ar kitų formatų. Šiuo metu tik tais 5 procentai publikacijų yra prieinamas šiai piliečių kategorijai. Na, taryba neigiamai įvertino tokį siūlymą pasirašyti atitinkamą susitarimą, todėl institucijos siūlo savanoriškai imtis veiksmų, remintis ir rekomendacijomis, VIPO ir panašiai. Aišku, tai yra silpnas pagrindas ir tokiu būdu nėra užtikrinama daugelio piliečių ES teisė, jie yra tarsi nustumi į nuošalį, nes galimybė susipažinti su rašytiniu turiniu, aišku, turi didelę svarbą, be kita ko ir kultūrinę svarbą, taip pat šių piliečių su negale nepriklausomumą tai labai svarbiai atkreipia. Ir mokslininkai įrodė, kad pavyzdžiui, naudojantis brailio šriftu, jeigu vaikai nuo vaikystės išmoksta skaityti brailio raštu, tai tuomet ir žmonės su regėjimo negale sugeba geriau išvystyti savo integracijos gebėjimus, sugeba labiau savim pasitikėti, dalyvauti visuomenėje gyvenime. Todėl labai svarbu, kad žmonės regimo negali turėtų galimybę susipažinti ir su tais su kūriniais, su kuriais jie šiuo metu negali susipažinti. Tokios galimybės jie dabar dar neturi. Bet tik kitako strategija 2020 kalbama ir apie žmonių su negale potencialų išplėtimą. Taigi, manau, kad turime laikytis sutarčių o taip pat ir jungtinių tautų atitinkamos konvencijos dėl žmonių su negale teisų. Ir pagrindėsiu hartijoje, kalbame apie žmonių su negale teisę. Tai yra labai jautris rytis, todėl komisija turi pakeisti savo požiūrį šį klausimą. Juolab, kad ES yra pasirašęs atitinkamus turimus liečiančius e, intelektinės nusavybės teisės. Pavyzdžiui, Vypo um, nuo intelektinės nusavybės e, komisija kaip tik kalbama apie atitinkamą pasiūlymą ir be kita ko liečianti ir žmonės su negale, todėl paragintume komisiją peržiūrėti savo poziciją. Viena vertus, taryba ir komisija diskutuoja apie kovą su diskriminacija, e, svarsto, kaip užtikrinti tinkamą pagrindą tam, jog būtų kovojama su žmonių su negale, ypač jaunų žmonių su negale diskriminacija, tačiau kita vertus šios institucijos atsisako pašalinti šį akivaizdų barjerą. Yra pasitelkiami ekonominiai argumentai, Tačiau manau, kad visuomet atsiranda kažkokių galimybių ir reikia ginti tą patį kertinį principą. Aš manau, kad ekonominiai principai neturėtų turėti viršenybės virš pagrindteis apsaugos. Todėl e, mūsų komitetas ir nusprendė suformuluoti žodinį klausimą ir dabar norime, kad komisija ir taryba pakeistų savo požiūrį ir pasirinktų nuoseklesnę poziciją. Parlamentas beje visai neseniai išdėstė savo nuomonę dėl šio klausimo. Pirmininkas dėkoju kolegiai, be kita ko ir už tai, kad pasisakėte per jums kitą laiką ir dabar trys mintis komisarui Barnie komisijos vardu prašau. E, labas vakaras, ponios ir ponai deputatai. Dėkoju kad suteikėte man galimybę pakalbėti šį vakarą apie uh, autorių teisių uh, išimtį skirtą akliesiems ir negalintiems skaityti asmenims. Mes norime, kaip galima geriau įtvirtinti tokių žmonių teisės ir dirbame su visomis organizacijomis, kurios užsijima um, silpnaregių reikalais. Reikia užtikrinti, kad tie žmonės galėtų ekonominį, kultūrinį, socialinį, adekvatų gyvenimą mūsų šiuolaikinė demokratinė visuomenėje. Europos komisija yra pasirengusi tai įtvirtinti. Jūs paminėjote strategiją 2010-2010 metams skirtą neįgaliųjų asmenų strategijai. Mes tikrai norime veiksmingai įdėkti neįgaliųjų teisės e, pasitelkdami jungtinės tautas tas ir konvencija mm, e, neįgalių taip pat e, pasitelkdami pagrindinių teisių hartiją. E, vyksta diskusijos pasaulinėje intelektinės nusavybės organizacijoje dėl silpnaregių teisių. Su tomis diskusijomis susijęs ir jūsų klausimas. Ponios ir ponai deputatai, norėčiau kai ką patikslinti diskusijų dalis susijusi yra su tuo, ar reikia tarptautinio nuolatinės e, saistančios priemonės, kurios numatytų autorių teisių išimtis e, silpnaregių labui. Kitaip tariant, mes, e, jūs ir aš, siekiame tam tikrų tikslų ir bandome išsiaiškinti, ar tikrai reikia tarptautinės sutarties. Tačiau nepriklausomai nuo šių diskusijų turime būti ir pragmatiški, turime konkrečiau spręsti aktualesnius klausimus. Ir dabar yra pateiktas tekstas, jo projektas, reikia galvoti, ar jo turi turinys ir forma e, suteiks veiksmingas patikimas priemonės silpnaregiams asmenims. E, dėl ES tai yra mūsų reikalai. E, dabartinės teisės, dabar galioja tam tikros teisės, yra numatytos išimtis silpnaregiams ir tai yra susijęs su pagrindinių teisių hartija ir autorių teisėmis e, e, direktyva, direktyva dėl autorių teisių informacinėje visuomenėje. E, Mes dirbame su įvairiomis organizacijomis, įskaitant e, silpnaregių organizacijas. Mes e, pasisakome už veiksmingą bendradarbiavimą tarp e, silpnaregių asmenų organizacijų ir kuriejų organizacijų, kad būtų galima, kaip, galima greičiau rasti sprendimą, veiksmingą sprendimą. Reikia užtikrinti, kad būtų spausinamos knygos atitinkamų formatų, kurio reikia akliesiems ir silpnaregiams. Mes turėtume galvoti, kokia būtų geriausia forma pateikti konkrečius ir sparčius sprendimus. Gerbiami deputatai, tai yra e, svarbiausi dalykai. Mes tikimės, kad e, suinteresuotos šalis susitars dėl pačios geriausios priemonės, kurią reikėtų įgyvendinti. Ir aš esu asmeniškai atviras e, ir vienai, ir kitai e, pozicijai ar situacijai, kurias minėjau. Mes e, dabar e, diskutuojame su valstybės narėmis, kad reikėtų pateikti, pavyzdžiui, vieną tekstą vietoj keturių dabartinių tekstų. E, ta e, pasveikino ir e, tarptautinė silpnaregių organizacija. Taigi toks būtų materialus mūsų indėlis. E, Europos Sąjunga ir valstybės narės turi tęsti atviras diskusijas dėl tekstus, kuriuos reikia kaip galima greičiau pagerinti. E, mes e, apie tai kalbėsime su savo partneriais, norime užsitikrinti kaip galima daugiau skaidrumo, bendradarbiaudami su partneriais ir e, sieksime kaip galima greičiau susitarti dėl šio klausimo. Ši tema yra man asmeniškai aktuali, nes aš dirbu asmeniškai su silpnaregių organizacijomis ir mes tikrai norime palaikyti dialogą, kad galima būtų mm, su vyriausybėmis e, susitarti dėl konkrečių sprendimų ir išspręsti problemą, e, kurią jūs minite savo paklausime. Dėkui, Elisa, dabar bus pasisakoma frakcijų vardu ir pirmiausia, pane Basečku. E, pusantros minutės apie P frakcijos vardu, prašau. Mulțumesc, domnule președinte, încep prin a saluta inițiativă. Pirminkė, aš e, sveikinu kolegės Matsonį iniciatyvą. Ji pasirašė po e, klausimu, į kurį atsakoma žodžiu. Maždaug 30 milijonų žmonių ES turi regos problemų. Mums reikia papildomų priemonių, kad būtų galima pagerinti tokių asmenų gyvenimą, kad galėtume užtikrinti jų e, geresnės galimybės jiems e, skaityti knygas ir e, taip pat padėti jiems integruotis į darbo rinką. Maž... Šiandieną uh, tik tai mažiau kaip ketvirtis uh, silpnaregių ar neregių uh, susiranda darbą. Uh, Mes turime galvoti apie tai, kaip pagerinti jų padėtį. Reikia diversifikuoti priemonės. E, reikia galvoti apie knygas, pavyzdžiui, spausinamas brailio raštu, galvoti apie audio knygas ar knygas spausinamas stambiu šriftu. Ir taip pat galvoti, kaip e, geriau užtikrinti tokių knygų platinimą mes turime raginti komisiją daryti viską, kad būtų e, palaikytas pasiūlymas e, numatyti tikslinę autorių teisių išimti. Taip pat reikia, kad valstybės narės e, keistusi pažangiają praktiką. Mano šalyje viešosios bibliotekos turi kaupti kolekciją skirtą specialiai silpnaregiams asmenims. Ir mes pasikliaujame geronoriškumo autorių ir leidyklų. Dėkuoju už dėmesį. Herzlichen Dank. Dėkoju. Toliau, SND frakcijos vardu, kolegas Maiklas Kešminas, trasmintis. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė Barnie, aš puikiai jūs pažįstu, neturite laiko diskriminacijai, žinojau, pažinojau jūs gan ilgai ir žinau, kad ginate lygybės principą, dėl to norėčiau jūs paraginti žengti dar vieną žingsnį. Kaip žinote, reikia imtis pozityvių veiksmų ir kovoti su pasauliniu knygų badu tiem žmonėms, kurie turi regos problemų. Autorių teisų įstatymuose privalome numatyti saistančią sutartį. Dėl to raginau Jūs, komisarė, žengti pirmin. Jūsų patirtis taikant lygybės principą yra gera ir tiesiog matome, kad pasaulyje vyrauja knygų badas ir nemanau, kad tie, tų knygų autoriai tikrai yra barjeras priegai. Ar galime įsivaizduoti pasaulį be prieigos prie Šekspyro veikalų, Hugo knygų, tiem ir kitų autorių knygų, kur, kurios praturtina mūsų gyvenimą. Raginu daryti viską, kad taip nebūtų. Snygna. Dėkoju ir toliau uh, Alde frakcijos vardu, ponė Hakin, pusantros minutės, prašau. Thank you, Ačiū. Per pastarosius dviejus metus šiame parlamente daug diskutavome apie tai, kad reikia laikytis taisyklių, ar tai būtų šešeto paketas, dvejeto paketas. Tačiau, kai kalba eina apie biudžetą, pinigus mes prašome, kad būtų reikal, re, laikomasi taisyklių. Tačiau, kai kalba eina apie neįgaliuosius, e, peticijų autorius, dabar matome, kad e, geriau yra nesaistantys susitarimai, o savanoriški susitarimai. Jūs, ponė komisarė, kalbėjote apie bendradarbiavimą, apie geriausius sprendimus ir esate atviras konstruktyvios diskusijoms, tačiau komisija tikrai neragina ir nepalengvina neįgalių, aklų žmonių prieigos prie knygų. Jūs teigiate, kad taip, Bet kol kas dar reikia tolesnių dėrybų. Mano šalyje, Airijoje, nacionalinė aklųjų taryba informuoja, kad milijonai ES piliečių negauna prieigos prie knygų ir tik keli procentai knygų yra pateikiami tinkamų jiems formatu. Junktinių tautų konvencija dėl neįgaliųjų teisių ir Europos aklųjų e, organizacijos darbai ir verčia jūs ir e, komisiją imtis atitinkamų veiksmų. Ir šį vakar mes prašome jūsų tuo keliu žengti. Dėkuoju, dėkuoju už tai, kad sutaupėte 10 sekundžių ir toliau e, Žalių frakcijos vardu pasisakys kolegė Aukin pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta apie šios problemas mestu, tai didelė problema, tiesiog skandalas, kad jie egzistuoja. Jūs siūlote strategiją, tačiau e, tiesą sakant, nieko nebus daroma lyginant su tuo, kas buvo anksčiau. Daug gražių žodžių pasakyta, bet tikrai niekas nedaroma. Nebūsiu tokia maloninga, draugiška, kaip kolega Kešmin. Jis šnekėjo su jumis labai e, draugiškai, bet aš noriu tiesiai šviesiai iš jūsų paprastyti veiksmų, sutarčių, su iškiamis taisyklėmis, nes nesitaiksime su tuo, jog bus tiesiog sakoma taip, reikia kalbėti su partneriais ir taip toliau. Čia plepalai, bet nieko nedaroma. Taigi tai buvo pasakyta ir praeitėje ir dabar tai pakartosiu. Mes parlamente esame vieningi ir sutarėme dėl to, kad tas sutartis reikalinga, tam pritarė ir dauguma valstybių narių ir čia dabar nereikia išsisakinėti. Kalbame apie sutartį, privalomo pobūdžio sutartį, o ne apie kažkokius tai uh, neprivalomus savanoriškus susitarimus. Čia nekalbama apie tai, kad reikia uždirbti pinigų. Ne, čia kalbama apie tai, kad silpnaregiai, neregiai turėtų tas pačias galimybės kaip ir mes. Ir kaip sakė kolega Kešmenas, tai yra tikrai baisu, tai jog daugų, tiek daug žmonių negali susipažinti su rašytiniais meno kūriniais. Tikrai, komisarė, prašyčiau dėti daugiau pastangų. Dėkoju. Ir dabar FT frakcijos vardu ponas Morganti, pusantros minutės, prašau. Grazie, prezidente. Benvenuto di nuovo al komisario Barnier. Ačiū pirmininkė. E, dar kartą noriu pasveikinti komisarą Barnė. Neseniai paskeltas tyrimas Italijoje. E, e, jame rašoma, kad silpnaregis ar aklas, aklas žmogus per metus perskaito devynias knygas. 30 procentų skaitytojų skaito kasdien, taigi skaitimas yra nepaprastai svarbus e, žmonėms e, turintiems e, regos problemų. Ne, ne, turime galvoti, kodėl neišsprendėme problemų susijusių su autorių teisėmis, gausėja skaitmeninio turinio, turime užtikrinti didesnę pasiūlą, tačiau dabar autorių teisės tampa neįveikiama kliūtimi. E, mes turime rasti būdą, kaip susitarti ir numatyti išimti tokioms knygoms leisti reikėtų saistančios sutarties, kad e, nebūtų diskriminavimo. Knygos yra kultūra ir žmonės turintys regos problemų turėtų turėti tokias pat teisės kaip ir visi kiti. Jie turėtų turėti galimybę pasinaudoti tokią puikią galimybę. Dažnai e, negalima to užtikrinti kol kas. Ačiū. Dėkoju, tolvesnį pasisakymą ir vieną mintę ponui Bekeriu. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. Kaip peticijų komiteto narys, aš pasisakau prieš neprivalomo pobūdžio susitarimus. Ir norėčiau priminti ponios Maconį rezoliuciją. Jos kontekste, aš manau, yra aišku, jog labai greitai reikės žengti tolimesnius žingsnius, čia turiu galvoje interneto sritį. Ir beje, Vokietija ir Šveicarija jau yra įmusis atitinkamų žingsnių. Ir jeigu iškyla interneto e, naudojimo klausimas, tai ši tema tampa dar aktualesnė. Džiugu, kad dabar bandoma šią sritį reglamentuoti europiniu lygiu. Tuo pačiu metu mažėja žmonių su regos negale skaičius. Čia ir, aišku, medicinės pažangos privalumus, todėl kaip peticijų komiteto narys norėčiau paraginti visus atsižvelgti į šios e, žmonių su negale poreikius, poreikius turėti galimybę prie kultūros gerybių. Dėkoju, kolega, sako pirmininkas. Ir dabar viena minutė poniai Prendegas, prašau. Šis žodinis klausimas E, dar kartą rodo, kiek autorių teisų turėtojai turi galios. E, mes turime prisiminti, kad silpnaregiai turi tokias turėti tokias pat galimybės skaityti knygas e, kaip ir visi kiti. Tačiau jeigu nebus e, priimti sprendimai, tie žmonės ir toliau išgyvens knygų badą. Airijos e, disleksijos ir silpnaregių asociacija ragina komisiją, parlamentą, tarybą priimti saistančius teisės aktus aktus, kurie būtų taikomi intelektinės e, nuosavybės organizacijoms. E, švelniai teisės aktai yra nepakankami. Reikėtų e, užtikrinti, kad e, būtų daugiau leidžiama knygų skirtų silpnaregiams, akliesiems. E, Ir man atrodo, kad tokiu būdu mes užtiksinsime tokias pat teises visiems, e, kaip ir e, šio parlamento nariams. Dėkoju. Ir dabar e, vieną minutę ponui Belgiu. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Mes norime naujos sutarties. Norime, kad būtų daroma išimtis žmonėms su regėjimo negalę. Ir tai čia nėra kažkokia labdara, čia yra pagrindinė teisė, tai yra pastatyta ant kortas. Likščiol ES, o ir komisijos aktyvumo čia pristigo. Mano manimu, pernelik konservatyviai buvo žiūrima šį klausimą, buvo bakotuojamas e, šis susitarimas. Prisimenu tuos pakeitimus, kurie buvo pateikti lapkričio mėnesį Ženevoje ir jų pasiekoje e, buvo užkirstas kelias perimo nuo žodžių prie darbų, tačiau ši konkrečiai sutartis mums reikalinga, juk išlieka konkrečių teisinių kličių, kurios neleidžia spausdinti, renkti tokių knygų brailio raštu arba, tarkim, skaitmeniu formatu, bet tik tai visai nesusijęs su telktinės nusavybės teisėmis. Toliau, ponia Blinkevičiūtė, vieną minutę, prašau gerbiamas komisare europoje gyvena milijonai žmonių kuriems knygos turi būti pateiktos jiems prieinamu formatu tai garsinės brailio raštu ar padidintu šriftu išleistos knygos. deja tokiu formatu knygos retai domina leidėjus dėl to tik apie penki procentai pasaulinių kūrinių išleidžiama regėjimo negalią turintiems žmonėms prieinamu formatu šiuo metu nėra teisinių normų kurios numatytų išimtis taikomas autorių teisėms skirtas akliesiems pritaikyto formato spaudinių tarptautiniam platinimui. gerbiamas komisare ar nemanote kad siekiant pakeisti susiklosčiusią padėtį būtina keisti tarptautinius autorių teisių įstatymus kurie leistų nepažeidžiant jų dalytis knygų kolekcijomis visoje europos sąjungoje ir už jos ribų? noriu paraginti komisiją ir tarybą priimti įpareigojančią sutartį knygos be sienų kuri leistų akliesiems ir silpnaregiams išleistas knygas galimybės dalintis pasauliniu mastu. pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija svarsto galimybę sudaryti tarptautinę sutartį kaip pagerinti aklų ir kitų asmenų turinčių regėjimo negalią prieigą prie knygų. todėl prašau gerbiamas komisare remk šią sutartį to prašo ir mano šalies lietuvos aklųjų ir silpnaregių bendruomenė. Dėkoju. Kągi, perkime prie spontaniškų pasisakymų randą. Na ir kaip įprasta, yra daugiau norinčių pasakyti, negu kad galime skirti laiko, tai turime tik tai penkias minutės, todėl Atsižvelgiant į tai, kad yra dešimt norinčių pasisakyti, tai visas frakcijas, įskaitant ir frakcijom nepriklausantis nariai, išrinktų vieną iš savo tarpo ir bus septyni kalbėtojai. Ir jeigu visi tikrai laikysis minutės, tuomet suteiksime galimybę pasisakyti ir likusiems trims nariams. Taigi čia kolegiškumo klausimas. Taigi minutė ponui Koza. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na šiaip, paprastai visuomenėje laikomasi nuomonės, kad barjeras gali būti ir tramplinu, bet tai juk netiesa. Yra daug žmonių su negale ir jie neturi galimybės gauti informacijos. Ir tai grupiai priskirčiau ir silpnaregius bei neregius, apie kuriuos šiandieną kaip tik ir kalbame. Pone pirmininkė, todėl norėčiau paprašyti jūsų, kad į protokolą būtų įtrauktas štai kas. Uh, um, aš tiesiog pasisakau su um, vertėjos, verčiančios gestų kalba pagalba ir tiesiog supraskite, kad tikrai labai yra sudėtinga, kai negauni galimybės prie, gauti informacijos. Dėkoju, ponė Kozan, ir dabar vieną minutę, ponė Tikau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos, Sąjunga, Europos Sąjungoje mažiau nei 5 procentai knygų yra prieinama silpnaregiams arba regos negalę turintiems asmenims. Tokie žmonės turi teisę gauti prieigą prie tokių knygų elektroninių pavydalų arba brailio raštu. Prieiga nėra garantuojama nei bibliotekose, nei skaityklose bibliotekos reikalinga speciali įranga, kad aklie galėtų skaityti brailio raštu arba gauti, galėtų gauti prieigą prie elektroninių knygų. Didelė dalis tokių žmonių neturi darbo, jų pajamos yra labai nedidelės, dėl to prieiga prie knygų tokiems asmenims yra labai svarbi. Ir ES turi būti e, pateikiamas tokiu formatu prieinamų knygų katalogas. Tokie žmonės turi gauti prieigą prie tokių formatų publikuojamų knygų. Ačiū. Dėkuoju toliau. Viena minutė, ponė Bilbao. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, šiandieną įsiklausome žmonių su girdėjimo negalę balsą. Ir tiesą sakant, atitinkama strategija skirta tam, kad būtų pašalinti barjerai, tačiau tik 5 procentai visų knygų leidžiama atitinkamų formatų. Šie žmonės nori turėti galimybę informuoti, skaityti taip kaip ir visi mes, bet nėra įrankių, priemonių leidžiančių jiems veikti šią klubą, e, kliūtį. Todėl norėtume, kad jūs dirbtumėte tam, kad būtų sudaryta sutartis, kuri leistų šiems žmonėms turėti prieigą prie kultūros, nepriklausomai nuo to, kad jie turi negalę. Taigi, sakyčiau, siekite šios privalomos sutarties ir nepamirškime štai ko, kad e, mes visi tam tikrą po, požiūrių esame neįgalus, mes neturime pakankamai galios. Dėkoju. Viena minutė poniai Lichtenberger. Dėkoju, ponė komisarė. Na, tiesą sakant, jūsų atsakymas mane nuvylė. Na, atrodo, jūs norite, kad išliktų senoji sistema. Tai yra, kad tarp valstybių vyktų sudėtingos dėrybos ir tai tikrai neužtikrins galimybės gauti geresnę prieigą prie literatūros. Taigi, tai, nereiš, tai reiškia, kad aklieji ir neregiai neturės geresnių galimybių. Ir tai ypač liūdna todėl, kadangi dabar ES e, žengtas žingsnis partneris, kuris blokuoja VIPO darbus, kai tuo tarpu kiti sutarties partneriai yra pasirinkę žengti į priekį. Mes praleidome šansą, taigi jūs nekovojate už geresnės intelektinės nuos, nuosavybės teisų užtikrinimą, bet jūs užkirtate tam kelią tam, kad žmonės su negale turėtų galimybę susipažinti su kultūrinėmis gerėmybėmis ir nešti savo indėlį į kultūros gerybių kūrimą. Todėl labai apeliuoju tai, kad pašalintumėte šias kliūtis ir siektumėte privalomą sutarties. Dėkoju. Ir toliau viena minutė poniai Svinbėn. You, Ačiū pirmininkė. Sveikinu pasiūlymą dėl rezoliucijos, nes ji pagrįsta piliečių prašymais. Knygos kiti dokumentai turėtų būti prieinami e, silpnaregiams ir neregiams. E, nacionalinis aklų institutas e, atliko tyrimą ir buvo e, prieita prie išvados, kad tik labai nedidelis procentas visų knygų yra išspausdinama arba pateikiama formatu, kuris būtų tinkamas silpnaregiams ir neregiams. Mes turime užtikrinti, kad finansuosime atitinkamas technologinės galimybės, kad to, e, silpnaregiai ir neregiai galėtų e, pernelik daug nemokėdami susipažinti su knygomis. Taip pat reikia plėtoti kompiuterinės e, aplikacijas. Ir tokiu būdu žmonės galės e, naujais būdais, skaitydami literatūrą, susipažindami su literatūra, pasinaudoti. Dėkuoju kolegė ir dabar vienam ponui Paškai. Dėkuoju ponė pirmininkė, ponė komisarė. E, piliečiai su regos negalė kreipėsi mane ir prašė padėti jiems. Tai yra, kad būtų daroma išimtis iš intelektinės nuosavybės teisų liečiančių uh, kny, tarp valstybinio pobūdžio lengvatas knygoms žmonėms su regimo negale. Uh, Taigi aš manau, kad turi būti patvirtintas tarptautinio susitarimas, kuris duotų naudos žmonėms su regos negale. Ir e, tos sutarties dėka e, tie žmonės su negale turėtų galės, limesnė, geresnė galimybė susipažinti su specialaus formato literatūra. Taigi Europos parlamentas rekomenduoja, kad uh, būtų pasirinktas šis sprendimas, tai darėme jau 2011 m. balandžio mėnesį. Dėkuoju. Dėkuoju, kolega. Tikrai labai laiku pabaigėte pasisakymą ir dabar ponė Sinklė vieną mintį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš džiaugiuosi galėdama paremti bet kokią iniciatyvą, kuri leidžia pažeidžiamus neįgalius žmonės gauti daugiau teisų. ES, mano manimu, nejautriai reaguoja į aklųjų, regos negalę turinčių žmonių poreikius. Visos ES ir tinkamos institucijos, kuo galima geriau atstovautų pasaulinėje intelektinės osybės organizacijoje ES žmonėms ir reikalautų saistančios sutarties. Žmonės turi turėti galimybę skaityti ir kad, kad neatsirastų knygų badas. Dėkuoju, pane Sinklė. Na, atrodo, pasitvirtino solidarumas tarp frakcijų, sugebėjome užbaigti pasisakymus frakcijų vardų laiku, todėl galime suteikti e, žodžius ir trims likusiems kalbėtams. Ponas Jarl, dėkoju ponė pirmininkas ir dėkoju ir drausmingiams kolegams pasisakiusiems prieš mane esu labai dėkingas kolegijai už, tai, už rezoliuciją. Nes apie kągi kalbame. Rezoliucijoje atkreipiamas dėmesys į pagrindinteisių su hartiją, ES sutartis, o taip pat į diskriminaciją dėl regos negalios. Ir beje, taryba yra priemusi tam tikrus įsipareigojimus liečiančius dva, intelektinį nusavybę, todėl peticijų komitete buvo patvirtintas parlamento sprendimas, kuriame raginame pasirinkti teisiškai privalomą e, sprendimą. Taigi dar sėki primiktinai prašome atsižvelgti į šį primiktiną parlamento siūlymą ir prašau pasirūpinti, kad būtų pasirašyta privaloma pobūdžio sutartis, tam tikrai pribrendo laikas, juk kalbame apie silpniausius visuomenės narius, tai yra žmonės su negale, todėl reikalinga privaloma pobūdžio sutartis užtikrinti jiems jų teisų apsaugą. Dėkoju, sako pirmininkas. Ir dabar Romero jau yra Dėkoju. Norėjau pasisakyti tiesą sakant, esu priblokštas. 30 milijonų Europos Sąjunga negali skaityti. Ir tik 5 procentai knygų yra leidžiama tokiu formatu, kuris jie gali skaityti. Ir čia yra, kalbame tik tais apie turtingas šalis. Neturtingas yra tik tais vienas procentas. Čia yra pagrindinė teisė. Ir Europos Sąjunga slapsosi už ekonominių argumentų. Vietoj to, kad būtų apgintas esminis principas, vietoj to. Uh, randamas problemos ten, kur ES turėtų būti lyderė kovodama su tokia problema tarptautiniu lygiu. Taigi mes čia kalbame apie žmonės negalę ir jų galimybę skaityti. Mane stebina tai, kad mes parlamente turime raginti komisiją, kurios atstovas šiandieną uh, yra ir turime raginti ir tarybą, kurios atstovų šiandieną nėra, tapti lyderių tarptautiniuose formuose. Turi, jiegi turi padaryti tai, ką privalo padaryti ir tikiuosi, kad ši diskusija pasinaudos tam, kad būtų išsklaidyti tos tam tikros dviejonės ir tie, kurie likščiol kaišė pagal, pagal ratus, dabar jums veiksmų. Dėkoju ir dabar vienam teponį Vertman. Pone pirmininkė, pone komisarė, 30 milijonų žmonių ES turi nereguliarios negalę. Jie netenka savo teisės. Tai yra taip pat kaip ir regintieji turėti galimybę neribotai skaityti knygas. Aš tai išreikščiu kitaip. E, iš šių žmonių su regimo negalitime teisę į mokymas, į švietimą. Tai jeigu mes norime kovoti už geresnį mokymas, geresnį švietimo galimybės, tai mes čia dabar diskriminuojate žmonės su regimo negalė ir tas diskriminavimas turi būti nutrauktas. Todėl raginu pasirūpinti žmonėmis su regimo negalė, suteikime jiems tą patį šansą ir užtikrinti jų teisės. Dėkuoju kolegė. Ir dar turime dvi mintes, taigi komisijos vardu pasisakys ponas Barnie, prašau. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, labai džiaugiuosi, kad ir vieni, ir kiti išsakė ir kritiškų pastabų, ir labai atvirai kalbėjo ir išdėstė savo kreipimąsi į Europos komisiją. Aš jaučiuosi padrasintas, to, ką jūs pasakėte, ko jūs iš mūsų reikalavote. Labai atidžiai išklausiau, gerbiami parlamentarai, jūsų ta tem, pasisakant tą temą, kuri dėl įvairių priežasčių man asmeniškai yra labai svarbi. Tai yra neįgaliųjų situacija padėtis, nesvarbu kokia būtų jų negalė. Negalė. Kaip sakė ponia Harkin, kaip ponia Lichtenberger, minėjo, tie, kurie turi daugiausia sunkumų, kurie yra labai pažeidžiami, turi negalių, dar daugiau turi gauti galimybių prieiti prie tokių veikalų. Pone Morganti, pone Basesku, pone Blinkevičiūtė, pone Vertman, Auka, Auken, pone Aikon kalbėjo apie tai, kad yra daug milijonų žmonių, kurie kenčia dėl savo negalios, turi regos problemų. Na ir ponas Kešmenas teigė, kad ir aš taip pat jam pritariu, kad dabartinė diskriminacija yra tikrai nepateisinama ir poniai Prendergast ir poniai Swinburne, kurios pasisakė šio klausimu, irgi norėčiau e, skirti šį atsakymą. Su tarptautiniais partneriais vedame dialogą ir Europos komisija yra drąsinama Europos parlamento pozicijos ir siekia pažangos, siekiant įtvirtinti aklųjų teisės. Na ir aš esu atviras jūsų pozicijai. Ir manau, kad mane suprasti teisingai, gerbiami parlamentarai, mums reikia išsiaiškinti, koks teksto turinys ir svarbu, kad tame tekste būtų siūlomas tinkamas sprendimas sprendžiant diskriminacijos problemas neįgaliųjų atžvilgių. Esu pragmatikas ir labai jautriai reaguoju į šią situaciją. Iš pat, nuo pat pradžių, kai pradėjau dirbti Europos komisijoje, aš su, už, užmesgiau kontaktus su aklųjų neįgaliųjų asociacijomis, aso, Briuselėje yra Europinė aklųjų federacija, su kuria aš irgi bendrauju. Pone Auken, ponas Bekeris reikalavo konkrečių sprendimų ir konkrečių veiksmų tam, kad būtų užmėgstas ryšys tarp leidėjų, kad būtų įmanoma platinti kūrinius visoje Europos Sąjungoje. Na ir ta sukurta e, platforma egzistuoja ir ką aš galiu padaryti nedelsiant. Nedelsiant aš galiu dirbti su aklųjų asociacijomis ir siekti konkrečios pažangos, taigi mes toliau tobulinsime tą tekstą, kad jis būtų veiksmingesnis, efektyvesnis ir kad sutartis būtų saistanti. Dabartinis kompromisinis tekstas tikrai nėra konkretus žingsnis į priekį. Ir kol kas tai nėra labai naudinga priemonė akliesiems. Pono Jar, kitiems pasisakiusiems norėčiau pasakyti, kad reikalingas reikalinga iški pažanga, o ne žodžiai, ne pareiškimai, ne kokie tai tekstai, kurį, kuriuos e, paskelbė neseniai ir komisija, tai yra techninio juridinio pobūdžio tekstai. Reikia labai konkrečios pažangos ir esu. Siek, reikia siekti, kad sutarties turinys būtų veiksmingas, e, apie tai turime atvirai kalbėti su savo partneriais. Taigi, kaip būtų galima žengti tuo keliu, e, kuriuo kurį jūs siūlote, tai yra saistanti sutartis. Reikia mums tarybos įgaliojimų. Mums reikia pirmiausia, kad pritartų visa e, komisarų kolegija tam. Ir reikalingas, kaip sakiau, tarybos įgaliojimas. Ir aš reikalausiu iš tarybos įgaliojimų dėrėtis dėl saistančios sutarties. Pone Auken, jūs sakėte, kad visos valstybės narės pritarė tam. E, na, mano informacija yra netokia. Aš e, žinau, kad yra valstybių narių, kurios dėl kažkokių tai priežasčių, kurių vyriausybės dėl kažkokių tai priežasčių kol kas nesilaiko šios pozicijos. Ir man reikia daug paramos. Aš galiu reikalauti tarybos įgaliojimo, tačiau jeigu taryba nesuteiks to įgaliojimo, aš negalėsiu žengti pirmin. Taigi reikia per atinančias savaitės susitarti valstybėms narėms tam, kad būtų galima aktyviai žengti jūsų siūlytų keliu. Ir, mm, gerbėjim parlamentarai, per kitą tarybos posėdį aš pareikalausiu iš valstybių narių vyriausybių šio mandato. Esu įsitikinęs, kad tą įgaliojimą gausiu ir kad galiausiai situacija iš esmės pasikeis. Taigi tokia dabar yra situacija. Ir Europos komisijoje pateiksiu pasiūlymą siekti susitarimo tarp komisarų kolegijos ir su visais e, partneriais bandysiu, e, bandysiu dėrėtis, kad tas įgaliojimas man būtų suteiktas. Žinote puikiai, kad aš nesu konservatorius ir poniai Bilbao norėčiau pasakyti, kad mane drąsina jūsų rezoliucija, ypatingai poniai Manzonė. Norėčiau pasakyti, kad ir ponas Kosa labai uh, aiškiai pasisakė už e, tą sutartį. Taigi aš dabar taip ir elgsiuos ir labai tvirtai galiu pasakyti, kad e, jūs puikiai suprantate, tikiuosi puikiai suprantate sunkumus, su kuriais man teks susidurti, bet aš vis tiek bandysiu ir žmogaus teisų hartijos dvasioje e, siekti konkrečių veiksmų, uh, per ateinančią savaitę tam, kad būtų galima dėrėtis dėl saistančios starties. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju, ponė komisarė, už ypač išsamų atsakymą. Aš manau, kad jūs tikrai atsižvelgėte į temą, o peticijų komitetas yra pat pateikęs rezoliuciją. Rytoj bus balsuojama dėl šio klausimo 12 val. Diskusijos dėl šio klausimo baigtos. Toliau mūsų darbo tvirtėje yra pono Zymens pranešimas.